Uh, colleagues i would like to start. can i invite the rapporteur to join us on. gal galime pradėti noriu ponia marvai nori kažką dėl darbo tvarkos pasakyti prieš pradedant darbą ir aš pakviečiu prelegentus į prezidiumą. dėl darbo tvarkos pirmininkė man atrodo kad mm, turi būti laikoma būti kad kad reikia anuliuoti e, šį tyrimą dėl to, kad trūksta parlamentarų. Jeigu kamera pasisuktų po salę ir parodytų Europos mokesčių mokėtojams, kaip jų pinigai yra leidžiami, kad yra tiek mm, laisvų vietų, kai tavarės pranešimas dėl Vengrijos buvo svarstamas, tai visi buvo čia dabar nei vieno nėra parlamentaro, o iš tikrųjų tie, mm, kurie informuoja apie pažeidimus, žmonės, kurie rizikuoja savo gyvenimu, iš tikrųjų stengiasi, o čia tai yra katastrofa, gal tik tai 10 procentų narių iš viso domisi e, tuo klausimu. Aš neprisijungusi narė, aš negaliu vykti į Vašingtoną, negaliu dalyvauti delegacijoje, negaliu dirbti normaliai. Pirmininkė, tai nėra pasisakymas dėl darbo tvarkos. Aš visiškai pritariu Jums, kad tai, kad salė yra tuščia, kad nėra kolegų, tai galima tik pasmerkti, tačiau aš nemanau, kad dėl to, kad mūsų yra mažai klausimų, klausimams užduoti, tai yra neteisinga tos klausimus sukelti. Man, aš taip pat žinau, kad um, tokios sesijos yra tikrai uh, stebimos ir gyvai internetu, tiesiog, per tiesioginę transliaciją daug žmonių stebi tokius uh, renginius ir iš tikrųjų tie, kurie kurie yra pakviečiami, yra dėkingi už galimybę pasisakyti, iš, išsakyti savo poziciją, savo situaciją, taigi nėra jokios priežasties šį posėdį nutraukti. Tai mes iš karto ir pradėsime, aš sveikinu mūsų prelegentus pristatysiu tuo juos, bet visų pirma noriu paaiškinti, kaip bus šis, šis popietės susitikimas organizuotas. Mes šiek tiek pakeisime uh, Mm, tvarką. Aš įsivaizduoju, kad kai kurie kolegos gal bus nepatenkinti, tai jei taip, tai mm, galite mane nužudyti, bet mm, aš esu pasirengusi prisimti atsakomybę už tokius sprendimus. Taip yra, kaip yra, žiūriu į salę, atrodo, kad problemų neturėtų būti kol kas, bent jau tik tai Um, pranešėjas ir šešėliniai užduos klausimus. Aš džiaugiuosi, ponė Morvai, kad jūs galėsite pasisakyti neprisijungusių parlamentarų vardu. Jūs kaip neprisijungusi narė irgi esate šiame posėdėje, taigi tik tai pranešiai, šešėliniai pranešiai uh, bei ponė Morvai uh, turės galimybę užduoti klausimus. Dvi minutės bus skirtos, aš tikrai labai brutaliai elgsiuos. Ir um, pasisakantys e, gaus dvi minutės atsakyti į tuos klausimus. Po to dar galėsite užduoti papildomą klausimą, tam bus skirta nedaugiau kaip viena minutė ir atsakymui taip pat viena minutė. Taigi maksimaliai šešios minutės kiekvienam kalbėtų. Tik tai tokiu būdu mes sugebėsime užduoti aktualiausius klausimus ir išgirsti aktualiausius atsakymus ir tokiu būdu mes galėsime baigti darbą laiku. And of course, if there is time left, then other members can... Aišku, jeigu liks laiko, tada bus galima suteikti žodį ir kitiems parlamentarams. Tai kaip yra akivaizdu, bet mm, galiu tai pridurti. Man atrodo, kad tai yra vienintelis būdas, kaip surinkti prasmingas diskusijas, nes praeitą kartą tikrai mm, kolegos buvo nepatenkinti, kad jie uždavė klausimus, atsakymų nebuvo. Tai dabar tik tai galiu pasakyti, kad mm, džiaugiuosi galimybę pasveikinti čia Herb Standard, kuris yra Belgocom Delivery Engine viceprezidentas ir Dirk Libert, kuris yra Belgocom generalinis sekretorius. Po to antras bus raundas, ponas Frank Roban iš Belgijos privatos gyvenimo apsaugos komisijos pranešėjas. Vienas iš pranešėjų buvo dėl Belgakomo. Pono Labano negaliu pasveikinti, aš tikiuosi, kad teisingai ištariau pavardę, bet tai yra tušios kėdės politika pritaikyta. Anksčiau JAV ir Niderlandų vyriausybės atstovai atsisakė dalyvauti tokiuose sutikimuose. Tikrai galiu tik tai pasmerkti tai, kad vyriausybės nenori, kad um, iš jų būtų pareikalauta atsakomybės uh, iš piliečių pusės. Taigi, dabar taip ir suteiksiu žodį ponams Standard ir ponui Libertui um, su pirma trumpai uh, tarti įžango žodis, o paskui jiems bus klausimai. Geachte leden van de commissie. Eh, mevrouw de voorzitter, ja, excuses. Gerbiami pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Rugsėjo mėnesį Belgakomas paskelbė, kad stiprina informacinių technologijų saugumo priemonės dėl to, kad buvo įsilaužta į mūsų domenų apsaugos sistemą. Ir apie tai buvo daug kalbėta Belgijos ir tarptautinė žiniasklaida. Noriu padėkoti Bilbapamo vardu už kvietimą. Trumpai noriu pristatyti įvykius ir po to pamėginsiu atsakyti jūsų klausimus ir tikiuosi, kad mes tokiu būdu galėsime platesnio masto diskusiją surenkti. Taigi, leiskite man chronologiškai pristatyti faktus šių metų. Birželio 21 dieną Belgakomo ekspertai įjungė pavojaus signalą, kuomet e, išaiškėjo, kad buvo įsilaužta į e, mūsų e, vidaus informacinių technologijų sistemą ir su atitinkama programinė įranga. Po to e, Fox IT ekspertai kartu su Belgakom ekspertais atliko išsamų tyrimą. Pirmasis išvados buvo pateiktos e, Birželio 12 dieną ir paaiškėjo, kad įvyko e, kibernetinis įsilaužimas, kuomet šnipinėjimo programa buvo patalpinta vidinėse Belgakomo kompiuterių sistemose. Po vėliau Belgakomas kreipėsi į Briuselio federalinę prokuratūrą, kuri kartu su specialiomis tarnybomis karinė e, žvalgyba, valstybės saugumo tarnybomis atliko išsamų tyrimą. Ir e, Belgakomas kartu tęsė taip pat ir savo vidinį tyrimą, pasitelk, pasitelkęs e, specialistus iš išorės. Pirmasis buvo siekis tą. Ta virusą e, identifikuoti ir e, identifikuoti mūsų klientus, e, kurių kompiuteriai buvo identifikuoti, buvo užkrėsti šio viruso ir išsiaiškinti, kokie duomenys buvo paimti. Atrodo, kad paaiškėjo, kad tas virusas toliau neišplito po daugakomo tinklus ir taip pat mūsų klientų asmens duomenys nebuvo pažeisti. Šiuo metu kartu mūsų ekspertai e, rengė strategiją, kaip e, šios kryžės išbristi ir mes ėmėmės priemonių tam, kad tą virusą aptiktume ir panaikintume bendradarbiavome su Fox IT ir e, sukūrėme atitinkamas e, specialiasias priemonės, kurias sėkmingai išbandėme. Todėl e, rugsėjo ketvirtą dieną prasidėjo visapuška duomenų valymo operacija, kuri baigėsi maždaug po savaitės. Galiu Jums tik pasakyti, kad iš viso Bilgakomo sudaro 46 tūkstančiai 000 E, įvairių informacinių technologijų sistemą ir valant šios sistemos buvo aptikta ir išnaikinta 24 šnipinėjimo programos ir įvairūs virusai. Puikiai suprantate, kad siekia nepagengti mūsų darbų ir reikia tinkamą seką e, gyvendyti minėtas e, priemonės tam, kad jos nedarytų neigiamą poveikį mūsų klientams ir teikiamos paslaugoms ir mes toliau tęsime e, prevencinio plano gyvendinimą, stebėsime, kokia yra e, padėtis, siekdami užkirsti kelią arba aptikti galimiems naujiems virusams ir po šių valymo darbų nebuvo e, pastebėta jokių naujų apkretimo virusais iš išorės atvejų, tačiau mes ir toliau išliekame budrus. Belgakomas tiki, kad e, ilgainiui išaiškės, kas bandė sulaužti mūsų sistemą ir kokie buvo jų motyvai. Šiuo metu mes neturime jokios objektyvios informacijos apie tai, kad galėtume ar patvirtinti arba paneigti žiniasklaidą sklaidančią informaciją. Užbėgdami už akių e, galimiems klausimais noriu pasakyti, kad mes neturime teisės e, skelbti konfidencialios informacijos, kuri yra naudojama dabar vykdomame teisminėme tyrimė, kurį atlieka federalinė prokuratura, todėl mes negalime dabar e, jums pateikti informacijos, kuri galėtų pakengti vykdomam tyrimui, taip pat negalima pateikti informacijos, kuri galėtų po to padaryti žalos Belgakomo informacinėms sistemoms. Ir e, šios aspektus turintame dėmesį esame pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Pirmininkė, ačiū. Uh, much, Then, uh... Ačiū ponui Standart, dabar ponui Libertui išteiksime žodį e, Belgakomo generaliniam sekretoriui, aš neturiu nieko pridurti. O, prie kolegų minčių, negaliu papildyti pirmininkė, ačiū, taigi mes turėsime daugiau laiko diskusijoms, ponas e, Morais, dvi minutės kalbės. Um, ačiū ponė Standart ir ponė Libert. Norėčiau Jums abiems padėkoti Pradžioje norėčiau teisinius aspektus pristatyti. Dėkuoju pirmiausia, kad atvykote. Iš to, kad jūs po vidinio tyrimo pateikėte rezultatus Belgijos prokuratūrai, daug ką reiškia. Mes čia tyrėme kaltinimus ir teisinius aspektus ir norime šiandien kuo galima daugiau sužinoti dėl to, kiek kilo grėsmės Belgakomui ir norime gauti kuo galima daugiau informacijos. Suprantame, kad nedaug galite daugiau pasakoti apie tą pačią bylą, bet jeigu visą informaciją pateikėte Belgijos prokuratūrai, tai reiškia, kad buvo bylos medžiaga surinkta. Ir ar galite pasakyti, kokia tai yra byla buvo skaitmeninis išpolis, įsiveržimas jūsų duomenų bazę, bet e, kiek tai yra svarbu, kalbant apie teisinius aspektus, ar tie kaltinimai yra teisingi ar neteisingi ir galbūt galėtumėte tiesiog mums apie tai pasakyti. Antras dalykas, Belgijos premjeras kalbėjo apie viešųjų, viešosios įmonės integralumo pažeidimą. Ar galėtumėte pakomentuoti, kiek rimtas buvo šis incidentas jūsų integralumui, vientisumui ir kaip jūs vertinate tą situaciją? Mes bandome išsiaiškinti, kiek jūsų manimų kilo, kilo grėsmės jūsų bendroviai, nes čia yra tokia situacija, kai juk Belgakomas yra stambi kompanija, integrali kompanija, kuri taip pat tarnauja ir aptarnauja ES institucijas. Ir kiek jums kilo problemų dėl to, turint omenyje, kad jūs aptarnaujate visą Belgijos infrastruktūrą, taip pat ES institucijas. Pirmininkė, ačiū, labai griežta būsiu šiandieną. Jeigu viršysite laiką, tai mažiau gausite e, klausimui, kuris pakartotiniam klausimui laiko. Dabar dvi minutės jums atsakyti. Ačiū Aš atsakysiu, ponė pirmininkė, jeigu galima. Pradžioje norėčiau atsakyti į klausimus dėl teismo tyrimų. Tiesa, kad Belgijoje, kai telekomo operatorius praneša apie tai, kad buvo įsiveršta į, į informacinių technologijų sistemą, yra reik, numatytas reikalavimas pranešti apie tai teisiniai sistemai, teismų sistemai mes tą padarėme, kai tik buvo nustatyta, jog, ties, jog iš ties vyko organizuotas išpolis prieš mūsų sistemos vientisumą, integralumą. Ir pateikėme tą skundą, tačiau tai jokių būdų nereiškia, kad mes kaip bendrovė numatėme konkretų išpoliką. mes kaip bendrovė negalime pateikti jokios spekulacinės medžiagos e, ar informacijos apie išpuoliką. Būtent teismai turi atlikti tinkamus tyrimus ir nustatyti, kas su tuo susijęs, kas po tuo slypi. Na, dabar atsakydamas į jūsų klausimą dėl ES institucijų, tiesiog galėčiau jūs informuoti, kad uh, Mes vidinėje informacinių technologijų sistemoje nustatėme tam tikrą ryšį su tinklo sistemomis. Šnipinėjimo sistema buvo skirta tik vidiniai mūsų sistemai. Bendrai mūsų tinklas nebuvo paveiktas. Taigi neturime įrodymų, kad buvo paveiktas, paveiktos ES institucijos. Norėčiau pridurti, kad tam tikri išpolio elementai buvo susijęs su įvyko 20, rugsėjo 24. De externe IP-adressen Iki rugsėjo 25 buvo draudžiama skelbti visą informaciją apie šį įsilaužimą, tik po to jau mes galėjome paviešinti tam tikrus šios informacijos aspektus ir noriu pasakyti, kad ES e, lygmenių mes e, esame pateikę tinkamą informaciją atsakingą už visų ES institucijų e, skaitmeninį saugumą, taigi Europinės institucijos yra atitinkamai informuotos, kad galėtų patikrinti, ar ta pati šnipinėjimo programa, kuri pateko į mūsų sistemą, yra užkrėtusi ir ES institucijų uh, informacinės sistemas, tačiau e, mes galime dar kartą patikinti, kad mūsų klientų informacinių technologijų sistemos nebuvo užkrėstos tarp ES institucijų. Ponai Fos teikiama žodis dviem minutėm. Labai ačiū. Taip pat už jūsų mintis. Jūs iš dalies atsakėte jau į mano klausimą savo paskutiniais teiginiais apie tai, kadangi nesu technikos e, didelis ekspertas. Aš noriu paklausti, kaip galima atsekti, ar e, tokio įsilaužimo atveju, jeigu buvo paimti kokie nors duomenys, kam jie buvo perduoti, ar yra techninių galimybių tokiam atsekamumui ir apskritai dar noriu paklausti, kokius duomenys galėjo ta šnipinėjimo programa pagrobti, ar tai buvo tik asmens duomenys, ar taip pat ir tam tikri dokumentai, nes e, įvairūs e, įtarinėjimai buvo išsakyti, kad e, jūs kreipėsi Junktinės karalystės, kažkas iš Junktinės karalystės, ar tai yra tik tai žiniasklaidos skleidžiami gandai. Prašau atsakyti. Galiu patvirtinti tik, kad į mus niekas nesikreipė e, iš niekur, neprašė jokių duomenių, mes galime tik tai pasiremti faktais ir kol kas nėra jokių įrodymų, pagal kurios mes e, galėtume e, spręsti, kas buvo tie įsilaužėliai ir kokio pobūdžio tipo informaciją jie sugebėjo pasinaudoti arba pagrobti. Okay, you want to follow a question? Norite papildomą klausimą užduoti, prašau. Tai turėtų reikšti, kad galėtų būti trečiųjų valstybių, kad tai galėtų būti trečiosios valstybės, kurios siekia pasinaudoti jūsų turimais duomenimis dar dėl tų duomenų kokybės, ar būtų galima teikti, kad e, buvo pasinaudota taip pat ir asmeniniais duomenimis, ar e, galbūt tai buvo tik tai e, na, grinai duomenys apie, tarkime, kažkokius tai skambučius ar kažkokie ryšio duomenys atsakymas. Remdamėsi dabar turimą informaciją, iš tiesų nebuvo nustatytas ne, nebuvo nustatyta joks mūsų domenų pagrobimo atvejs arba jų perdavimo atvejs buvo e, konstatuota, kad yra įsilaužta į mūsų vidinį tinklą, pavyzdžiui, tam tikrus mūsų vidinius serverius ir e, taikomasis programas, kurias naudoja mūsų darbuotojai. Kalbant apie šio įsilaužimo e, šaltinį iki šiol mes neturime jokių duomenų, pagal kurius, kuriais remdamėsi galėtume nurodyti, kas buvo tie nusikaltėliai. Pirmininkė, ačiū. Jeigu neprieštaraujate, aš taip pat užduosiu klausimą, kaip Aldė šiandien panašiai užduosiu klausimą olandiškai. Pirmiausiai, jūs teikėte, kad Belgakomo ekspertai patys aptiko šį įsilaužimą, ar tai tiesa, ar, e, ar ES institucijos išorės ekspertai apie tai pranešė, taip pat jūs teigiate, kad nežinote, kas buvo įsilaužėliai ir ko jie siekia. Aš taip pat nieko neišmanau apie technologijas, tačiau Negali būti taip, kad tas įsilaužimo pobūdis buvo toks pats kaip ir 2011 metais, kuomet buvo bandoma įsilaužti Europos parlamento institucijos, ar nebūtų galima daryti išvadas, kad Britų saugumo tarnybos čia yra prikišusios rankas. Minėjote, kad rugsėjo 14-15 dienomis atlikote atitinkamą sistemų valymo operaciją, ar dabar sistema yra visiškai išvalyta, tačiau netrodo, kad tam tikri e, rūteriai, pavyzdžiui, kaip Sisko, e, Europos parlamente vis dar yra apkrėsti šiuo virusu. Taip pat e, buvo paskelbta informacija, kad tinkami duomenys iš Belgakomo buvo tinkamas kanalas perduoti jungtinių valstijų vyriausybinėms institucijoms. Taip pat galėtumėte paaiškinti, kodėl e, Britų saugumo tarnybų vykdomos operacijos žvalgybinis kodinis pavadinimas buvo Operation Socialist. Taip, atsakant pirmą klausimą, galiu sakyti, kad Belgakomo ekspertai aptiko šį įsilaužimą ir kartu bendarbiaudami su mūsų tiekėjais programinį įrangą, tai yra Microsoft. Ir mm, kartu mes aptikome, dirbdami su Microsoftu ir spė, kad e, yra vykdytas įsilaužimas į mūsų vidaus programas, tai mes pasitikėme Fox IT informacinių technologijų ekspertus, kad galėtume nustatyti, kokio pobūdžio virusas tai yra ir nustatėme, kad tai yra labai aukšto lygio šnipinėjimo programa. Kalbant apie e, tuos e, įsilaužimo e, pobūdžio e, panašumus su, įsinuž, su įsilaužimu į ES institucijų serverius, tai e, E, iš tiesų čia kalba eina apie e, turimos informacijos vertinimą, dabar atlieka, atliekant tyrimą e, su 2011 metų įsilaužimu ES institucijų servis, servis, tačiau apie tai mes kol kas neturime jokios informacijos kol kas. Ir iki šiol galiu Jums patvirtinti, kad po atlikto valymo mūsų visos sistemos dabar yra saugios, jose nėra jokių virusų ir mes nuolat e, jas kontroliuojame ir stebime. Ir e, taip pat įskaitant ir Cisco routerius, jokių virusų nėra. E, kalbant apie jūsų, atsakant į jūsų klausimą dėl informacijos perdavimo JAV tarnyboms, tai mes neturime čia jokios nei kompetencijos atsakyti šį klausimą, neturime jokios informacijos, nes O dar jūsų vienas klausimas dėl tos e, špygelio žurnale skelbamos informacijos apie operaciją kodinių pavadinimų, kurio vienas iš e, žodžių, kuriame vienas iš žodžių yra socialistai, tai mes čia taip pat negalime nei patvirtinti, nei paneigti nieko apie tai, nes neturime jokios informacijos, neturiu papildomą klausimą, Žan Albrecht dabar. Ačiū visų pirma, noriu pasakyti, kad yra visiškai nepriimtina, kad nėra uh, Junktinės karalystės atstovų ir mm, vyriausybės komunikacijos štabo vadovo. Man atrodo, kad iš tikrųjų ES turi sureaguoti tai nedelsdama ir uh, Man atrodo, kad eina kalba ne apie nacionalinį saugumą ar jo gyvenimą valstybės narėse, bet tai eina kalba apie agresiją iš už ES sienų ir apie tai turi būti kalbama čia Europos parlamente. Man atrodo, mes turime akcentuoti, kad tai turi būti diskusijų klausimas. Dabar dėl mūsų šiandienos e, pokalbio dėkoju, kad atvykote čia ir turiu vieną detalų klausimą dėl jūsų IT saugumo sistemų. Gal galėtumėt plačiau papasakoti, kaip mm, veikiama viduje informacinių sistemų, e, apie ką jūs kalbėjote, e, kam buvo pakengta konkrečiai ir Ar yra kažkokiu tai padalinių, pavyzdžiui, BSS, e, jūsų atitinkamai padaliniai, ar ta veikla e, irgi galėjo būti paveikta ir jūs esate dočiusi ir e, pagrindiniai akcininkai, ar jūs galvojate, kad BSS ir kitas paslaugas teikia, jeigu taip, kokias? pavyzdžiui, Europos parlamentui, komisijai ir NATO. Thank you. Mr. Standard, Mr. Liebert. Pone Standard, Liebert. Ik zal misschien eerst uh, antwoorden op uw vraag uh, over. Gal pabandysiu atsakyti jūsų klausimą visų pirma dėl Belgakomo uh, dukterinės įmonės BIX. Uh, jo užtikrintą komunikavimo, kalbinės paslaukas ir, ir tarp tarptautinių lygmenių, tai yra BIX, SMS, balso, roamingo paslaugos yra teikiamas ir jeigu norite užtikrinti jungti tarp šimto operatorių visame pasaulyje, tai Mm, VIX teikia paslaugas, tačiau nėra nei Europos parlamento, nei Europos komisijos e, tame tarpe tarp klientų yra e, belga komas. Mes esame ne tik tai jų akcininkai, bet ir jų klientas. VIX e, anksčiau buvo belga komo neatsiema dalis, tai buvo vidinis padalinys belga komo ir tik nuo 2004 rūpjūčio jie tapo atskira dukterinė kompanija. Tai galima sakyti, kad informacinių technologijų tinklai kažkiek yra susiję ir mes radome kenkėjiškų programų tiek Belgakome, tiek BIX. Pabandysiu atsakyti ir galima tolesnį klausimą, ar BIX buvo iš tikrųjų taikinys, ar Belgakomas, tai mes iš tikrųjų nežinome. Ir mes negalime garantuotai pasakyti, kas buvo e, tikrasis tas e, taikinys. Ir kaip tas įsiveržimas įvyko, mes irgi kol kas nežinome, mes iki šiol neturime aiškios informacijos, kaip viskas buvo padaryta. Uh, Dabar dėl kenkėjiškos programos aš galiu pasakyti, kad tik tai vidinės informacinių technologijų sistemose tai buvo ir yra aiškiai atskirtos tos vidinės sistemos nuo tinklų. Aišku, mes tikrinome ir tinklus, bet kenkėjiškų programų ten neradome iki šiol. Taigi mes kalbame iš esmės apie Office e, programas, kurios yra naudojamos viduje, tai yra tos vidinės sistemos. Mes turime daugiau kaip 25 tūkstančių sistemų, kaip aš minėjau. Uh, Windows Service e, PC e, stotis, kur mes radome kenkėjiškų programų 124 vienetus, 67 60 ar 70 e, kompiuterių buvo užkrėsta pratesimui klausimas kiek bendresnio pobūdžio. Ar jūs galvojate būtų prasminga galvoti, kad mm, toks nelegalus prieimas prie jūsų informacinių sistemų, tas įsiveržimas buvo iš e, iš GCHQ, kaip jūs galvojate, kaip tai įtakotų jūsų veiklą ir ar jūs galvojate, kad būtų priimtina, kad Belgijos vyriausybė uh, nieko nedarytų prieš Junktinę karalystę dėl tokio jūsų įmonės integralumo pažeidimo. Na, iš tikrųjų, tai čia tokios spėlionės labiau. Tai reiškia, kad mano atsakymas turėtų būti gan atsargus. Aš gal tik tai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pareiškimą, kurį padarė uh, ministras pirmininkas, e, sakydamas, kad šis incidentas e, yra toks, e, apie kurį mes žinome, tačiau praneš, spaudoje teigiama, kad yra žinoma, kas stovi už to. Na, bet jeigu iš tikrųjų būtų žinoma, kas už to stovi, tai Belgijos vyriausybė tikrai imtųsi veiksmų. Brings... Pername prie ACR atstovų neturime, tada ponia Ernst Guevard, dvi minutės jums skiriamos. Vielen Dank. Ačiū labai. Tris klausimus noriu užduoti. Prieš juos užduodama noriu konstatuoti, kad čia mes turime aiškiai kalbėti apie išpolį prieš visos šalies telekomo infrastruktūrą ir jos sistemos vientisumą, o tai reiškia, kad piliečiai vėl prarado dalį pasitikėjimo atitinkamomis struktūromis ir institucijomis, netgi jeigu jūs teigiate, kad asmens duomenys nebuvo netinkamai panaudoti. Kaip minėjau, turiu tris klausimus. Pirmasis susijęs su to įsilaužimo technologija. Špygelėje buvo parašyta, e, kad čia kalba eina apie Quantum Insert, e, tai e, programinė įranga. Ką žinote apie tokio pobūdžio programas, kas jas kūrė? Būtų įdomu daugiau apie tai sužinoti. Taip pat e, aš nesu patenkinta jūsų pateiktą informaciją apie tai, kas buvo pažeista, kokios sistemos buvo pažeistas šio viruso Tačiau aš skaičiau informacijos, kad nuo 2010 jau buvo įsilaužta iš šias sistemas ir, ir noriu paklausti, kokia žala buvo padaryta jūsų vidaus vidinėms informacinių technologijų sistemos, kaip jūs tą žalą apskaičiuojate, nes ir kreipėtės dėl to į teismą atitinkamai, jūs kalbėjote taip pat apie prevencinių veiksmų planą. Galbūt galėtumėte apie tai daugiau papasakoti, nes man nepakanka jūsų teiginių apie tai, kad mes padėti kontroliuojame ir dabar viskas yra saugu. Ačiū, prašau atsakyti. Kalbant apie pačią programą, galime tik pranešti, kad tai tikrai yra labai sudėtinga, sofistikuota šnipinėjimo programa, žmonės, kurie ją sukūrė, Jie iš tiesų turėjo didelės galimybės ir e, e, techninius mm, sugebėjimus aukšto lygio. Daugiau negalime informacijos pateikti, tačiau ta, inform... ta programa buvo iš tiesų labai tobula ir e, išsilaužėliai daug e, lėšų skyrė ją kurdami. Kalbant apie e, tai, kad jau nuo 2010-ųjų tariamai buvo e, vykdomas tas šnipinėjimas, mes birželio pabaigoje tą virusą aptikome ir ėmėmės atitinkamų veiksmų, tikslios datos, kada virusas pateko į mūsų sistemą, mes e, negalime pateikti, nes jos nežinome. Galbūt e, atlikus atitinkamą teisminį tyrimą. Tokią informaciją turėsime, galėsime paskelbti, kalbant apie mūsų prevencinių veiksmų planą. Kolega galbūt atsakytų. <clears throat> Kalbant apie šį planą, mes taip pat negalime daug pateikti apie tai informacijos, galime tik tai kalbėti apie tas priemonės, kurių jau ėmėmės po to, kai įvyko šis incidentas, o dabar padėtis yra tokia, kad galiu tik jums pranešti, kad deriname savo veiksmus su kitais um, telekomunikacijų paslaugas teikiančiais e, operatoriais ir stengiamės, kad būtų taikomos pačios greičiausios funkcijos. Papildomas klausimas. Nuo manęs jūsų atsakymas netenkina. Man įdomu būtų sužinoti, ką jūs turite omenyje, kalbėdamas apie sofistikuotą aukšto lygio šiaipnėjimo programą, o kalbant apie prevencinių veiksmų planą, aš nenoriu sužinoti smulkiausių detalių. Tačiau manau, kad galėtumėte pateikti daugiau informacijos ir galėtumėte rasti būdų, kaip tą padaryti, atitinkamas formuluotės pasitelkdami. Wat ik kan zeggen, dat is dat we inderdaad. Galiu tiesiog Jums pasakyti. Tai, ką suradome, mes išvalėme, sutvarkėme. Du metodus suradome, uždarėme abu du kanalus ir dabar stebime, intensyviau stebime situaciją. Mes kaip e, telekomo operatorius privalome pasirūpinti, kad mūsų tinklai būtų visuomet tinkamai apsaugomi. Šiandieną ir čia mes šiek tiek kitaip vertiname e, situaciją, būtent, kad įsilaužėlis naudojosi labai įmantriais metodais ir matyt turėjo tikrai daug išteklių tam. Ir netgi jeigu jūsų sistemos yra tinkamai apsaugotos, vis tiek negali šimtų procentų užtikrinti apsaugą ir garantijas, kai yra tokie ištekliai panaudojami ir tiek yra įdedama tam, kad būtų įsiveršta į sistemą. Ir aišku, tiesiog galime diskutuoti apie tai, kaip bendrovė gali apginti savo ir apsaugoti savo sistemas. Tokiu atveju atsakomybė negali tekti vien tik tai įmoniai, turi būti bendriau prisimama atsakomybė ir turi būti atsižvelgiama į visas galimas prevencijos priemonės ir represinės priemonės, kai yra atliekami tokie veiksmai. Ir ta direktyva, kurią jūs neseniai patvirtinote, dėl tinklų ir informacijos saugumo jau yra žingsnis tinkama linkme. Tačiau Mums reikia pasižiūrėti, ar vietos nacionaliniu mastu nereiktų numatyti daugiau išteklių įvairioms institucijoms priežiūros institucijoms, slaptosioms tarnyboms. Ačiū, ponė Morovai, dvi minutės. Ačiū, mes čia susirinkome dėl to, kad e, gavome spaudos pranešimų, kad Junktinės karalystės nacionalinio saugumo agentūra įsiveržė į Belgakomo sistemą ir tokiu būdu pažeidė jūsų kaip įmonės teisės ir jūsų klientų teisės, įskaitant ir Europos komisiją, tarybą ir parlamentą. Belgakomo atstovai teigia, kad nebuvo patvirtintas faktas, kad įsilaužėlis buvo Britanijos saugo, saugumo agentūra. Žinoma, man, manęs kaip teisininkės tai nestebina. Būtent nusikaltėliai turi būti nustatomi pagal teisminę sistemą. Ir dažnai nukentėjusiai tokiuose situacijose turi stipresnės pozicijas. Kokios pozicijos dabar yra jūsų? Jūs esate belgakomas, taip pat jūs atstovaujate savo klientams, taigi kokia yra jūsų pozicija šioje tyriamoje veikloje ir kokių žingsnių jūs ėmėtės tam, kad būtų išsiaiškinta, kas tą padarė. Ir ar nemanote, kad jūsų kaip nukentėjusiojo, nukentėjusiosios pusės vaidmuo per teisininkus, per techninius specialistus, galbūt pateikti daugiau faktų, kad būtų nustatytas nusikaltėlis. Ir norėčiau paklausti kolegų, kodėl Europos parlamentas, kitos Europos institucijos nedalyvauja, nėra atstovaujama joms tos toje byloje, kodėl teisininkai to nedaro. Uh, E, techniniai ekspertai neatstovauja šiams institucijoms tuose tyrimuose, nes e, kalbame apie nukentėjusių teisės visuomet ir nu, nukentėjusių teisės yra labai svarbus dalykas. Ačiū. Žinoma, esate visiškai teisi, teikdama, kad nemenka atsakomybė turi prisimti ir nukentėjusioji pusė. Ir dėl to mes visapusiškai bendradarbiaujame šiame tyrime. Jūs klausėte, kokios yra nukentėjusiojo teisės šioje procedūroje. Mes pateikėme oficialų įskundą kaip nukentėjusioji pusė ir tai mums suteikia atitinkamų teisių kol kas e, ne šiame tyrimo etape, bet vėlesnė, vėlesniuose etapuose. kai bus pateikti oficialūs kaltinimai. Tuomet Belgakomas turės teisę gauti prieigą prie dokumentų taip veikia teismų sistema Belgijoje. Mes, kaip nukentėjusioji pusė, turime teisių ir visapusiškai ketiname jomis pasinaudoti, ponia Mormai. Ar jūs moraliai ir teisiškai jaučiate prievolę sukaupti visus išteklius, technologinius išteklius, suburti visus ekspertus ir partnerius tarptautinėme pasaulyje, tam, kad jie irgi dalyvautų šioje byloje. Mane stebina, kad šioje procedūros, šiame procedūros etape jūs dar neturite jokių teisų teikti siūlymus ir panašiai. Šiek tiek tai mane stebina ir aš įsivaizduoju, kad yra na, prokuroras, kuris turi puikias teisinės žinias, bet ar turi pakankamai techninių technologinių žinių. Taigi šiuo atveju kalba eina apie specifines technologinės žinias ir jūs jas turite, jūsų partneriai turi tų žinių, taigi jūs turėtumėte būti aktyvesni šiuo atveju, ar taip nemanote? Žinoma. Aš manau, kad čia mums tenka didelė moralinė atsakomybė pasirūpinti, kad nusikaltėliai būtų surasti ir nubausti. Esmė ta, kad šiuo tyrimo etapu mes negalime, neturime prieigos prie visko, kas, kas vyksta. Tai nėra neįprasta, mes gausime prieigą prie dokumentų vėliau, dėl to nesame sunerime, bet dabar mes tiesiog e, siūlome visapusišką savo bendradarbiavimą ir išorės ekspertai, kuriuos naudojame savo vidiniais tikslais, jie buvo pasiūlyti ir teismams. Taigi darome viską, kad padėtumėme teismų sistemai išaiškinti šią bylą. Na, o savo poreikiams ir savo klientams, partneriams, mes manome, kad tai yra labai svarbu. Pirmininkė, dėkoju. Dar yra penki prašymai pasisakyti, bet prieš suteikdama žodį kitiems kolegoms, aš norėčiau vieno pasiaiškinimo. Po visų klausimų ir atsakymų man vis tiek dar nėra aišku, kai buvo pateikta informacija žiniasklaidoje. Būtent ar tas, kuris įsilaužė jūsų sistemą, galėjo klausytis telefonių skambučių taip ar ne, skambučių Europos parlamente, taip ir ne, nes jeigu atsakymas yra taip, tada ponia Morba yra visiškai teisi, mes irgi tuomet esame šalis šioje byloje. Galiu pateikti jums patikinimus, kad nebuvo atskleista tokia informacija kol kas. Puiku, yra dar penki norintys pasisakyti, pusantros minutės kiekvienam, nes tokiu būdu galėsime gauti tinkamus atsakymus. Pirmiausia, išklausysime trijų klausimų ir atsakymų, po to du klausimai ir atsakymai. Romeo Lopes, Gomes ir Klas pirmieji užduos klausimus po pusantros minutės jums skiriama. Romero Lopes. Ačiū. Norėčiau jūsų paklausti ar ta šnipinėjimo sistema, tas virusas, ar jis jau yra toks įmantrus, būtų naudinga sužinoti, kokio lygio tai yra technologija. Ir ta technologija, kurie jie naudojasi, kad įsilaužtų jūsų vidinės sistemas. Ar tikslas buvo sunaikinti jūsų vidinės sistemas ar kažkoks kitas? Ir jeigu pastebėjote tas sistemas, kiek jūsų manimų jos buvo aktyvios iki jums jas už, užtinkant? Gomeš, ačiū, aš norėčiau irgi pasakyti, kad labai ciniška, antieuropietiška ir ne, negarbinga uh, kad Britanijos atstovai štai taip pasielgia, kalba neina apie Britanijos nacionalinį saugumą, apie europinį saugumą arba nesaugumą. Ir juk tokie šnipinėjimai gali Europoje sukelti karą, tai yra rimtas reikalas. Mano klausimai. Ar tas išpolis, įsilaužimas tikrai kenk, reiškia, kad buvo jūsų darbuotojai informacinių technologijų sistemos paveiktos, jūsų klientai, paštas, trumpo žinutės ir panašiai, skambučiai. Kitas klausimas, koks jūsų nuomonė buvo tokio įsilaužimo tikslas? Ar tiesiog paskleisti tą virusą piktais tikslais, ar buvo piktais keislas, ar buvo konkretus tikslas, pavyzdžiui, nuleisti, migruoti informaciją iš jūsų vidinės informacinių technologijų sistemos į kitas sistemas, kurios, pavyzdžiui, galbūt buvo e, tame štabe Junktinės karalystės. Pane Klaš, paskutiniam suteiksime pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu aiškiai pasakyti, kad visiškai nepriimtina. Ne? nepriimtinas e, Junkties karalystės atstovybės e, atstovybės darbuotojų elgesys atvykti į mūsų komiteto posėdį, teigiant, kad e, tai yra vidaus reikalas valstybės narės ir kad ES čia neturi jokių įgaliojimų. Aš manau, kad tokiose situacijose mes tikrai neturėtume prisidengti subsidiarumo principu, siekdami išvengti aiškaus atsakymo apie priešiškus vienos valstybės veiksmus kitos atžvilgius. Nu, paklausti Belgakomo atstovų, ar e, e, šis incidentas yra nagrinėjamas e, remiantis kažkokiamis nustatytomis procedūromis, jūs kreipiatės į išorės ekspertus pagalbos, ar yra kokie nors planai e, dažniau kreiptis į tokio pobūdžio įmonės e, tam, kad būtų galima reaguoti greičiau aptikus tokio pobūdžio kenkėjiškas programas savo vidaus sistemose. Ačiū, prašau atsakyti. Kalbant, atsakant į pirmą klausimą dėl tos e, virusinės programos pobūdžio, mes šiuo metu e, įtarėme, kad ta programa nebuvo sukurta tam, kad naikintų duomenis. Mes neturime jokių duomenų apie tai, kad ta programa darytų įtakos mūsų teikiamoms paslaugoms arba e, ta programa būtų apkristi klientų duomenys. Kiek laiko ta programa buvo mūsų sistemos, sistemose, mes negalime pasakyti, Galime tik konstatuoti, kad tą programą aptikome, šiuo metu atliekamas tyrimas, siekia nustatyti, nuo kada techninių pobūdžių yra pakankamai sudėtinga tai nustatyti, taigi dabar apie tai nieko negalime pasakyti. Antras klausimas buvo susijęs su vidaus saugumo. Neaptikome virusinių programų, e, kurios e, būtų mūsų tinkle arba būtų e, užkrėtusios klientų duomenys. Ta programa šnipinėjimo buvo tik mūsų vidaus sistemoje, taigi galime patvirtinti, kad klientų duomenys yra apsaugoti. Dėl šio išsilaužimo E, šaltinio, taip pat negalime kol kas nieko konkretaus pasakyti, neturime pakankamai informacijos, kalbant apie mūsų strategijos e, peržiūrėjimą. Galime pasakyti, kad Belgakomo strategija, e, saugumo klausimai yra patys svarbiausi ir mes daug investuojame lėšų į saugumo didinimą, į ekspertinių gebėjimų gerinimą. Žinoma, įvykus šiam incidentui, mes galvojame apie tai, kaip geriau reikėtų reaguoti, tinkamiau reaguoti į tokio pobūdžio įsilaužimus. Žinoma, labai apgrastavimą dėl kilusios krizės, tačiau mes iš jos išeisime sustiprėję ir atitinkamas pamokas išmoktas įtrauksime į mūsų ateities planus ir jau galiu pasakyti, kad kai kurie mūsų planuojami veiksmai saugumo stiprimo srityje dabar bus įgyvendinami greičiau. Pirmininkė. Pane Gomes, labai trumpą papildomą klausimą, atsiprašau, tačiau neišgirdau atsakymą į mano klausimą, ar ši šnipinėjimo programa galėjo nu, kenkėjiška programa galėjo prisidėti prie e, to, kad duomenys iš jūsų informacinių sistemų jų nepažeidus būtų perkeltos į e, kitas išorinės informacinės e, sistemas, pavyzdžiui, GCHQ esančias. Aiškus klausimas. Apie tai mes nieko negalime pasakyti, nes neturime jokios faktinės informacijos, kurią galėtume pa remti savo vienokius ar kitokius teiginius. Kitaip tariant, negalime nei patvirtinti, nei paneigti, sako pirmininkė, nes jeigu galėtumėte tą paneigti, tai būtumėte tą padaręs. Kadangi panas Liuteris išvyko, tai panas Belėtas paprašė pusantros minutės ir jam suteiksime. Ačiū pirmininkė. E, ačiū už tai, kad e, šį klausimą svarstote. Jūs komitete, aš esu taip pat pramonės komiteto narys, dėkoju už jūsų sutiktą informaciją, tačiau mm, mm, kadangi minėjote, kad įsilaužėliai, įsibrovėliai turėjo tiek daug lėšų, finansinių pajėgumų, e, tai tikrai kelia nerima. Jūs kalbėjote apie e, Europinius nustavimus teisės aktus, kurie reglamentuoja tokio pobūdžio incidentų tyrimą, galbūt galėtumėte konkrečiau, ką nors pasakyti, ką turėjote omenyje ir kaip mes galėtume bendromis pastangomis imtis konkrečių žingsnių ES lygmenių tam, kad galėtume išvengti e, panašaus pobūdžio įsilaužimų pasikartojimo ateityje. Atsakymas. Iš tiesų, šis klausimas yra labai svarbus. Mes kaip įmonė privalome dėti visas pastangas, kad sustiprintume savo informacinių technologijų sistemų saugumą, tą ir darome, nuolat keisdamiesi teigiamą patirtimi su kitais operatoriais, keisdamiesi kitokio pobūdžio informaciją. Pat galime konstatuoti, kad šiandien siekiant apsaugoti ES ekonominius interesus, jeigu galėčiau taip pavadinti, ne visuomet tai yra didžiausios svarbos klausimas. Ta prasme, kad lėšos, kurios yra būtinos, ir reikalingos siekiant veiksmingai kovoti su kibernetiniais nusikaltimais nėra visuomet skiriamos arba jų nėra tiek skiriama, kiek reikia. E, kalbėdamas kaip įmonės atstovas galiu pasakyti, kad tokio pobūdžio išpolis e, buvo įvykdytas pasitelkus tiek išteklių, kad viena įmonė atskirai arba e, viena institucija atskirai negalėtų atremti tokio pobūdžio išpolio. Tokia yra tikrovė ir turime su jie susitaikyti. Todėl privalome derinti veiksmus e, tarp visų institucijų, pradant nuo prevencinių ir baigiant e, tyriamaisiais represiniais veiksmais ir tik tokiu būdu galėtume tokius išpolius atremti, todėl būtinos diskusijos apie tai, kokiu konkrečių priemonių turėtų imtis įmonės, valdžios institucijos, nacionalinių ir europinių lygmenių, tam, kad būtų galima e, kovoti su tokio pavyzdžio reiškiniais kuomet klausėte, ar yra ginklų atremti tokiems e, įsilaužimams, galiu apgalėstaudamas pasakyti, kad atskirai šiuo metu nei viena įmonė ar nei viena institucija valstybinė negali nuo to apsisaugoti. Pirminkė, ačiū. Baigiame mūsų klausimų atsakymų valandą. Galiu apibendrimą pasakyti, kad esu dar labiau sutrikusi nei pradžioje. Atrodo, kad tai buvo didelio masto išpolis, kurį atliko valstybė arba organizacija turinti pakankamai išteklių, tačiau tik vidinės Belgakomo e, informacinių technologijų sistemos buvo pažeistos, taigi kodėl ta kalbama apie tokį didelio masto incidentą, apie kurį reikėjo pranešti prokuratūrai ir kodėl jūs negalite dabar paneigti, kad tam tikri duomenys buvo perduoti trečiosiams šalims, pavyzdžiui, telefoniniai pokalbiai ir kodėl e, trečioji šalis kažkokia turėtų būti nusitaikiusi į vidaus informacinės sistemas, tokios įmonės kaip Belgakomas, aš tačiau suprantu, kad jūs negalite mums atskleisti daugiau informacijos, nes dabar vyksta tyrimas ir kad ateityje mes turėsime daugiau ir galėsime gauti iš jūsų daugiau informacijos, tačiau esame labai dėkingi, kad sutikote atvykti ir sumėt sakyti užduotus klausimus. Tikiuosi, kad jeigu ateitie tų klausimų bus daugiau, galėsime dar kartą pasikviesti. Dėkoju. Baigėme pirmąją mūsų renginio dalį, pradėsime antrąją. Ponas Lovan, e, vyriausybės ryšių. Ir e, Kas? Vyriausybinio ryšio tarnybos štabo vadovas Junktinės karalystės pas mus atvyko, taip pat su mumis yra Frankas Robinas, kuris yra asmens duomenų apsaugos komisijos Belgijoje e, atstovas, jūs teiks dabar galimybę trumpai pristatyti jūsų mintis. In wat wij vanuit de Belgische prijs. Visų pirma, ką mes darome kaip Belgijos privatos gyvenimo apsaugos komisija, trumpai papasakosiu, o po to gal pasidalysiu mintimis, ko reikėtų pasimokyti visą Europai. Taigi, mes esame atsakingi už privataus gyvenimo apsaugą ir mums yra pavesta užduotis žiūrėti, ar saugumo priemonės taikomos mūsų sistemose yra tinkamos, turint omenyje technologinius pasikeitimus ir taip toliau. Taigi, šis incidentas parodė, kad tikrai yra glaudus bendarbiavimas belga, su Belgakomu ir mes turėjome galimybę išanalizuoti visą eilę konfidencialių dokumentų. Aišku, mes laikomės komercinės paslapties taisyklių Ir turiu pasakyti, kad e, vos tik tai paaiškėjo, e, kas vyksta, iš karto tikrai labai profesionaliai buvo sureaguota, buvo imtasi visų priemonių mm, sumažinti galimus padarinius, sureaguoti e, tinkamai į tai, kas įvyko. Ir visą tai, ką mes matėme iki šiol, mm, rodo, kad panašu, jog nebuvo dideliu mastu pažeisti asmens duomenis. Tai tiek būtų apie Belgakomo dalį. Dabar galvant plačiau apie europinį kontekstą, mm, labai tikėčiaus, kad žmonės neišsigas naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis. Mums reikia informacinių ryšių technologijų įvairiose sritise. Ir uh, galvojant apie mm, su tuo susijusius klausimus, manyčiau, reikėtų daryti išvadą, kad reikia Europinės strate... kibernetinio saugumo strategijos. Tikrai nereikėtų tokių klausimų palikti vien tik tai atskiroms valstybėms spręsti. Nenorėtumėm, kad susidarytų tokia situacija, kai žmonės nežinotų, ką daryti. Mums reikalinga strategija, kurią būtų galima tinkamai įgyvendinti. Kas dar svarbiau, reikia pasirūpinti, kad būtų e, sudaryti ir susitarimai. Mes matome įvairių kenkėjiškų programų panaudojimo tendencijų. E, gali būti, kad e, pagal tokias pačias tendencijas bus ir kitokių išpolių. Taigi, jeigu turėtumėm tokią strategiją, būtų tikrai galima efektyviau sureaguoti ateityje. Ir kaip panas Beletas sakė, Iš tikrųjų, jeigu galvojame apie ateities sprendimus, visų pirma, reikėtų galvoti, iš kur tas išpolis, uh, Mums reikia taip pat reikalingų techninių gebėjimų išanalizuoti, kas vyksta. Kol kas, man atrodo, Belgijoje mes dar neturime pakankamai tokių pajėgumų, kad galėtumėm sėkmingai įveikti tokius išpolius mes e, įstaiga atsakingi už privatos gyvenimo apsaugą net turime galimybių pasitelti visas pačias tobuliausias technologijas, išanalizuoti viską, kas vyksta ir todėl mums tikrai labai reikėtų to ir mm, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, pasiūlyti jums padiskutuoti tokias galimybės, kad tokius klausimus būtų galima spręsti tarptautinių lygmenių, kad iš tikrųjų tai galbūt tokių klausimų tinkamai valstybės narės atskirai veikdamos negalėtų išspręsti. Yra tam tikrų saugumo klausimų, kuriuos gal galima išspręsti nacionalinių lygmenių, tačiau kai eina kalba apie tokias problemas, kurios yra daug platesnės e, nei valstybių sienos, e, pavyzdžiui, štai tokia tokio kibernetinio saugumo problemos, jos turi būti sprendžiamos efektyviai visai kit, kit, kitų lygmenių, kitais frontais, sutinkamomis priemonėmis. Ir dabar, jeigu būtų kokiu klausimu, aš melai atsakyčiau. Panas Merajas, mūsų pranešėjas. Coming, if... Ačiū, kad atvykote. Aš nežinau, ar teisingai supratau, bet mm, jūs turėjote galimybę išanalizuoti Belgakomo tyrimą. Aš, gal jūs galėtumėt plačiau paaiškinti, kokie yra jūsų įgaliojimai, kiek jūs galėjote išanalizuoti tą tyrimą, kok... nes iš tikrųjų, ar galvojant apie pono Laban ar, ar kitų indėlį, na, mes neturime galimybės iš tikrųjų iškviesti kaip, kaip teismas į, į tokį štai tyrimą, į tokią diskusiją kažkokių tai atstovų. Um, mes galime pasikliauti tik tai tuo, kad um, tie, ką mes kviečiame bendradarbiaus ir pateiks informaciją iš savo pusės, kaip kad, pavyzdžiui, Belgakomas, bet, pavyzdžiui, Belgakomas, Belgakomo um, byla yra perdota uh, prokuratūrai, yra pro, prokuratūra prokuratūroje byla ten analizuojama, bet mes neturime tos dėlionės dalies, kuri būtų reikalinga iš Junktinės karalystės pusės. Tai mes tos britiškos dalies neturim, nežinom informacijos iš ten. Taip pat iš to, ką Jūs pasakėte, kaip ir suprantame, kad Belgijoje buvo dar papildomas tyrimas, nepriklausomos šalies atliekamas. Tai noriu, kad papasakotumėt plačiau, kokie buvo jūsų įgaliojimai, ką jūs galvojate apie Belgakomo bylą, ar turėtumėt kokių minčių, kurie kryptim gali tą bylą pasisukti. Ir jeigu plačiau dar galėtumėt pakalbėti apie kibernetinio saugumo klausimus, jūsų įspūdis, koks iš to, kas čia vyko. Jūs sakote, kad panašu, jog nebuvo mm, tai labai didelė asmens duomenų mm, pažeidimo problema, ne, tas kibernetinis išpolis nebuvo toks didelis. Mm, mes galime, aišku, tuo pasidžiaugti, bet gal jūs galėtumėt plačiau apie tai papasakoti, pristatyti savo poziciją. Okay, so. Dus zoals gezegd. Na, Belgijos privatumo komisijos įgaliojimai ištirti, ar asmens duomenys, ypač e, klientų, piliečių asmeniai duomenys, ar jiems buvo pakengta, ar jiems buvo iškilusi grėsmė. Mes neturime teisės ištirti, iš kur buvo tie išpoliai ir kas realiai nutiko. Ir remiantis gautą informaciją, galiu patvirtinti, kad bent jau kiek mums yra žinoma dabar, nėra jokių įrodymų, kad Vilkokomo klientų piliečių duomenys buvo masiškai perkelti kažkur. Ar jiems buvo pakengta. Panašu, kad nebuvo paimti tie asmens duomenys. Šalia mūsų yra ir kitos institucijos, saugumo tarnybos ir, ir panašiai, kurios atlieka savo darbą, bet čia jau ne mūsų vaidmuo, mes tiesiog turime išsiaiškinti, ar Belgakomo klientai, piliečiai, jų duomenys, ar jiems iškilo pavojus. Ir kiek žinome dabar, panašu, kad taip nebuvo. To negalime konstatuoti. Nenoriu iškreipti jūsų vaidmens, tačiau norėčiau patvirtinti, kad mes pakvietėme jūs dėl to, kad tikėjomės išklausyti jūsų tokio papildomo, papildomo matmens apie priežiūrą ir tyrimą ir jūs manote, nepriklaus, kaip nepriklausoma institucija, ar kilo grėsmė tiems duomenims ir jūs pateikite savo atsakymą ir kilo tam, tikrų, tam tikros sumaišties, bent jau man, mano galvoje. Bet atsakymą jūs pateikėte, tai, tai tiek apie pie vardu, ponas Fos, dvi minutės. Teisingai supratau, piliečių duomenys nenukentėjo, mes daugiau turėtume dėmesio skirti tarptautinių santykių aspektams. Uh, Vertinant viską prizm skandalo kontekste arba dabar Junktinės karalystės saugumo tarnybų išpolio kontekste ir vertinant tą faktą, kad iki šiol neturime konkrečių duomenų, kad e, šis e, skandalas įgauna tarptautinį mastą, ar galėtumėte tuos tarptautinius e, aspektus, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, taikant atitinkamas priemonės ir įvardinti, siekiant apsaugoti jūsų klientus taip pat. Taigi, kokios turėtų būti tarptautiniu mastu taikomos priemonės. Aš jau užsiminiau apie tai, kad būdama nacionalinė priežos institucija mes turime visas galimybės pasirūpinti tuo, kad mūsų e, administruojamos vietinės e, sistemos nebūtų, netaptų tokių tarptautinių arba išpolių iš užsienio objektų, tačiau e, turint omenyje, kad tos įsilaužimo technologijos sistemos ir programinė įranga, kuri buvo naudojama, buvo labai technologinių pobūdžių sudėtinga, Todėl mes nežinome, kas iš tiesų įvyko, tačiau galime tik konstatuoti, kad e, tie e, gebėjimai, pajėgumai, kurie buvo pasitelkti šiam išpoliui, tikrai negali būti generuojami bet kur, ne bet, bet kokioje valstybėje narėje. Netgi todėl mes manome, kad e, ir E, įmonės, e, bandydamos atremti tokius e, išpolius, tokius įsilaužimus, <clears throat> turėtų bendradarbiauti tarpusavį, taip pat ir ES institucijos, nes tik tai identifikuojant atitinkamus atitinkamas technologijas, atitinkamus pobūdžius, tokių išpolių galima kurti įvairias antivirusinės programas ir e, apskritai bendrą organizacinę struktūrą tam, kad būtų galima veiksmingai reaguoti į tokio pobūdžio išpolius ir užkirsti kelią jų pasikartojimui ateityje. Dėkoju. Dabar aš pasisakysiu kaip e, Alde frakcijos šešėlinė pranešėja. Turiu pasakyti, kad mane šie klausimai išveda iš pusiausviros. Vis mažiau suprantu, išklausius visų kalbėtojų, nes kalbame apie didelio masto išpolį labai įmantriomis priemonėmis valstybinis veikėjas su, didži, su di, di, didelėmis, dideliais ištekliais suge, sugebėjo tą išpolį suorganizuoti, tačiau panašu, kad viskas puiku, nes nebuvo pasiklausoma telefono skambučių, klientai buvo apginti, tik tai uh, vidinė sistema nukentėjo, nebuvo iššifruoti duomenys, tačiau vis tiek yra baudžiamoji byla, kuri yra užslapstinta, taigi arba taip, arba taip. Arba čia yra svarbus didžiulis incidentas, kuris yra pakankamas baudžiamai bylai iš, iškelti ir tyrimams atlikti, arba toksai nežymus incidentas Belgakomo viduje. Ab, abu dalykai nėra negali būti teisingi. Neįmanoma, kad žiniasklaida apie tai pateikė informaciją, viską išgalvojo, tai negali būti jų vaizduotės vaisius, o jūs, tai ir, ir tai yra baudžiamoji byla. Jūs sakote, kad viskas yra gerai. Tai nekelia pasitikėjimo. Ir aš stebiuosi Belgijos domenų apsaugos tarnybos nuomonė. Aš suprantu, kad jūs negalite ištirti, kas čia buvo ir kokie yra motyvai, bet teikti, kad viskas yra gerai, ir tik tai mums čia reikia europinių įstatymų, teisės aktų, kad sistemą sugriežtintumėme. Ne, jeigu tai nėra masinio lygio išpolis ir viskas yra gerai, baigime šitą e, posėdį, reikime išgerti alaus. Bet jeigu tai yra tiesa, tai reikia daugiau atsakymų, negu kad šiandieną iš jūsų gavome. Aš gal pasisakysiu šiuo atveju. Kol kas iki to išpolio. Belgakomas visuomet galėjo apsiginti nuo išpolių sistemai ir jai nekilo pavojus. Bet dabar atsitiko taip, kai suradome tokią šnipinėjimo įmonę, 218 sistemų buvo paveikta. 128 sistemos buvo paveiktos ir viskas pagrysta ką sakome, viskas pagrįsta faktai. Žinome, kad spaudoje buvo daug gandų, daug gandų buvo nepagrysti ir mes tiesiog e, pasitelkėme faktus ir faktai kol kas nerodo, jog kaž, kažkokia mūsų klientų informacija buvo perduota įsi, įsibrovėliui. Aišku, vyksta ir techniniai tyrimai. Mes juose irgi dalyvaujame, daug kitų agentūrų ir institucijų taip pat. Ir kaip sakė Dirkas, Mes teikiame visą įmanomą paramą tiem žmonėms, tačiau galime dabar pasisakyti tik tai faktų pagrindu. Tai yra rimtas išpolis mūsų integralumui ir tai yra tiesa, nes pirmąjį kartą siekimo sistema įsibrovė į mūsų vidinės sistemas. Norėčiau trumpai dar pakomentuoti jūsų žodžius. Taip, tai yra rimtas išpolis. Tačiau, kadangi sureaguota buvo greitai, šio išpolio poveikis nėra labai didelis. Tada trumpas papildomas klausimas jums abiems. Belgakomo vidinėse sistemose, vidinėje administracijoje, kas jau taip galėtų čia staiga sudominti Britanijos slaptasias tarnybas ar kokias tai kitas e, slaptasias tarnybas? Dar kartą norėčiau pasakyti, kad galime daryti įvairias hipotezės, tačiau aš negaliu jų pakomentuoti ar pateikti kažkokių konkrečių sprendimų apie tai. Kol kas nėra įrodymų apie tai, koks galėtų būti tų išpolių tikslas, ponas Robenas. Nieko pridurti ne, neturiu. Dėkoju. Tada ponas Albrechtas žaliųjų vardu. Ačiū. Pone Robenai, šiek tiek esu sumišęs gavęs iš jūsų tuos atsakymus ir tai, kaip jūs bandote pasakyti, kad viskas yra tobula, nes iš, iš tikrųjų krizė yra dėl privatumo ir, ir Belgijoje ir tiesiog yra pažeidžiami duomenų apsaugos įstatymai, teisinės valstybės principai Belgijoje. Ir aš manau, kad jūs turite būti labiau sunerimęs kaip privatumo komisijos Belgijoje atstovas. Aš tikiuosi, kad nėra toks pagrindinis vyruojanti pozicija ir nuomonė Belgijos komisijoje. Uh, privatumo komisijoje. Jūs teigiate, kad ES lygmenių reikalinga kažką daryti, tyriamosios galios turėtų būti, tyrimieji galiojimai turėtų būti numatyti šiuo atveju. Ar Belgijos valdžios institucijos, įskaitant ir DPA, šią komisiją, Europolo kibernetinių nusikaltimų centrą įtraukė į šiuos tyrimus ir paprašė jų pagalbos. Būtent to jūs ir prašėte, jūs apie tai kalbėjote konkrečiai, nes milijonai eurų skiriama tam, kad vyktų ta veikla ES lygmenių, taigi kyla klausimas, ar Belgijos valdžia paprašė šio centro pagalbos ir kodėl Belgijos privatumo komisija to nepadarė, jeigu tai yra tiesa. Ponas Robenas. Aš manau, kad mes savo vaidmenį atliekame puikiai. Aš sakiau, koks yra privatumo komisijos vaidmo, būtent patikrinti, ar kilo grėsmės mens duomenims ir gavus e, vis pagal visą turimą informaciją mes išanalizavome visas priemonės, visas audito ataskaitas ir panašu, kad kilo, buvo kilusi grėsmė piliečių asmens duomenimis. Aš, duomenims, aš tą aiškiai pasakiau. Vyksta dabar tyrimas mes bandome išsiaiškinti, iš kur kilo išpolis, kas buvo perduota ir panašiai. Na ir Belgija ir tartutinės valdžios institucijos turi kažką aišku tuo daryti, bet čia nėra mūsų tos privatumo komisijos vaidmo, kaip ir bet kuri uh, privatumo komisija, privatumo užtikrinti komisija, mes tiesiog turime išsiaiškinti, ar buvo laik, laikomasi duomenų apsaugos įstatymų. Ir tai, ką darė Bel, Belgakomas, kad apgintų šias sistemas, buvo teisingi žingsniai, buvo imtasi priemonių iškart kilus problemui, teisingų ir laikų, ir buvo viskas padaryta, kad dėl tų išpolių piliečių klientų duomenys būtų perduoti net neteisėtai. Uh... Turite papildomą klausimą, ponė Alpraštai? Na, aš tiesiog klausiu savęs, kaip jūs galite visiškai atmesti tokią galimybę, kad tokiais atvejais asmens duomenės visiškai buvo nepaliesti. Tai aš tikrai, aš klausiu savęs, tai gal geresnis žodis būtų kad yra tokių ženklų. Nes e, jeigu jūs nežinote, kurie duomenys buvo pažeisti, tai kaip jūs galite atmesti galimybę, kad asmens duomenys buvo pažeisti? Nesuprantu. Mas Robin? Ik kan dat niet uitsluiten vandaag. Šiandien negaliu atmesti tokios galimybės, kad duomenys buvo perduoti šifruotai, mes negalime to atmesti, negalime matyti, kiek duomenų buvo perduota, bet kokia atveju tai nebuvo masinis kiekis. Jeigu norime nustatyti, kokie duomenys buvo pažeisti, tai mums reikėtų labai tobulų šifravimo technologijų, kitaip nieko nepadarytumėm. jeigu mes norime nulaužti tikrai labai sudėtingus šifravimo kodus, kad galėtumėm išsiaiškinti, kas buvo padaryta iš tikrųjų, tai mums reikia labai tobulų įgūdžių, mums reikia labai aukšto lygio specialistų, kurie turėtų reikalingus įgūdžius uh, iš turimų duomenų galiu pasakyti, kad tikrai nėra jokių ženklų rodančių, kad būtų masiškai duomenys perduoti. Tikrai negaliu Jums pateikti šimtarprocentinės garantijos, tačiau turime aiškių ženklų, kad duomenų perdavimas nebuvo masinis. Ir Belgakomas ėmėsi reikiamų žingsnių. Pone Ernst Guja vardu. Ähm, Labai ačiū. Dar tik norėčiau pacituoti minėtus jūsų teiginius. Anksčiau minėjote, kad ne viena įmonė savo pastangomis neapsigintų nuo tokio pobūdžio išpolio. Taip pat paminėjote, kad nacionaliniai duomenų apsaugos pareigūnai neturi galimybės išsiaiškinti, kas įvyko ir reikia papildomai galiojimų perkelimo į ES lygmenį. Noriu paklausti, ar šiuo metu nėra jokių technologijų, kurias pasitelkus būtų galima atremti tokio pobūdžio kibernetinį ataką. <clears throat> Kitas klausimas, <clears throat> ar pakankamai saugi yra Belgakomo bendrovė ir ar techninių pobūdžių vis dar galima apsaugoti <clears throat> asmeninius duomenis. Tai yra technologijo pobūdžio klausimas, o kitas klausimas, kokie auditai buvo atlikti susijęs su Belgakomo e, saugumo sistemos patikimumu, e, kokiais laiko tarpais jie buvo atliekami ir kokie buvo jų rezultatai, kas juos atlieka, ar tai yra nepriklausoma tarnyba, auditavimo įmonė, ar kokia nors kita institucija ir kokiu veiksmu imsitės e, atsižvelgdami į šio audito išvadas. Jeigu buvo pažeistos vidinės, e, vidiniai serveriai, kaip teigia, pavyzdžiui, Špygel žurnalas, tai bent jau tose, tuos vidinius serverius aptarnaujančius e, darbuotojų duomenys galėjo būti pagrobti Aš manau, kad jūsų klausimą turėtų atsakyti Belgakomo atstovai. Ar visiškai galima e, išvengti tokio pabudžio išbolių? Manau, kad ne. Kalbant e, apie įvairias technologijas, kurios egzistuoja e, ir kurias pastelkus būtų galima uh, E, perduoti duomenys trečiosioms šalims, tarkime šiuo atveju, kai buvo kalbama jungtinių valstijų slaptosioms tarnyboms, tai mes neturime, e, dabar neturime galimybių konstatuoti. Ar yra tokio pobūdžio kenkėjiškos programos patalpintos e, į vidinius serverius iš išorės ir mes tikrai tokių, tokios galimybės atmesti negalime. Taip pat, tačiau mes galime kreipti dėmesį į tokias, į tokias grėsmės, siekdami maksimaliai išvengti tokių dalykų, tačiau visiškai užkirsti kelią jiems ir neįmanoma. Kalbant apie saugumo auditus, tai galiu perduoti žodį kolegams iš Belgakomo, galiu tik patvirtinti, kad mūsų informacinių sistemų serverių saugumas mums yra pirmosios svarbos klausimas ir mes imamės visų įmanomų priemonių, kad užkirstume kelią galimiems įsilaužėliams. Anksčiau mums tai visuomet pavykdavo. E, galiu tik prisiminti e, anksčiau e, bandytas įvykdyti kibernetinės atakas, vendetą ir panašiai. Mes atitinkame tarptautinius e, informacinių e, technologijų saugumo standartus ESF ir mes e, mūsų duomenų saugojimo centrai turi atitinkamus saugumo sertifikatus, saugumo auditą vykdo išorės auditoriai, taip pat mes bendradarbiaujame su ryšių technologijų kitais Europos operatoriais per vadinamąjį etikos forumą ir esame nustatę tinkamus bedarbiavimo kriterijus, taip pat ir saugumo srityje ir e, technologijų srityje, tačiau taip pat ir deriname tarpusavyje e, vidaus darbo kultūros aspektus, duomenų apdarojimo, perdavimo klausimus ir žinoma, Taip pat vykdomi įvairūs mokymai, kurie traukti į mūsų veiksmų planus. Kiekvienais metais mes e, bandome sustiprinti taikomas e, saugumo priemonės, tačiau kaip jau minėjau, mes turime tiek savo vidaus serverių infrastruktūrą, tiek ir išorės serverių. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad tie E, tos anomalijos buvo pastebėtos mūsų e, vidaus serverių infrastruktūroje, kaip jos ten pateko. Tos kenkėjiškos programos kol kas nėra nustatyta, <clears throat> kas jau buvo iki šiol padaryta, kokiu priemonių imtasi. Mes sustiprinome stebėjimo sistemų veiklą. Tai yra viena iš mūsų gyvenintų priemonių. Šiuo metu yra rengiama techninė ataskaita, kuri gruodžio mėnesį bus pristatyta Belgakomo vadovybei. Mes padarysime išvadas iš šios krizės ir ateityje tik tai dar labiau jai pasibaigus sustiprėsime. Pirmininkė, ačiū. Uh Dabar steiksiu žodį poniai Morvai, kaip neprisijungusių šešėliniai pranešėjai. Ačiū. Noriu padėkoti Belgijos privataus gyvenimo apsaugos komisijos atstovui, kad jis atvyko čia apgailestauju, aš gal neteisingai supratau jūs, bet atrodo, kad jūs sakote tai, kad viena vertus aišku, kad buvo e, stambus išpolis prieš Belgijos e, telekomo kompaniją, kita vertus žalos klientams nepadaryta. Taigi tai nėra koks tai atvejis, kuriuo turėtumėt užsimti jums. Tai iš čia galvoju apie tas paralelės. Jūs kai kalbėjote, man toks vaizdas iškilo kažkas, tai um, šauna uh, kažkokio tai žmogaus kryptimi, bet uh, kulka nepataiko. Tai um, ar tai policija, ar tai um, aukų, paramos aukoms um, agentūra kažkokia tai sakytų, uh, o mums nerūpi visai tas atvejis, kadangi um, tai aukai žalos nepadaryta. Gal tiesiog tik tai ta tokia kaip ir galima auka turėtų rūpintis labiau savimi ateityje. Tai, bet iš tikrųjų tai yra mm, mėginimas nužudyti, tai iš tikrųjų yra vis tiek nusikaltimas. Tai kodėl šiuo atveju šis incidentas nėra laikomas tokiu. Ir dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti. Atrodo, kad Belgijos valdžia, ypač Belgijos prokuratura, tikrai uh, Mm, atrodo, kad jiems reikia pagalbo šiame tyrimė ir man atrodo, kad lybė komitetas ir mūsų tyrimo komitetas tikrai galėtų padėti, nes čia turime labai svarbų liudininką šioje byloje, kurio panašu dar neišklausė prokuratura dėl mums nežinomų um, priežasčių, panašu, kad. Snowdenas. Snowdeną žino apie tai labai daug, gal reikėtų pakviesti e, jį pasisakyti, gal per Skype, pavyzdžiui, gal jis galėtų išsakyti savo poziciją ir paskui galėtumėm pateikti jo pareiškimą Belgijos prokuratūrai kaip įrodymą, kurį būtų galima išanalizuoti. Tai man atrodo, kad um, toliau būtų lengviau tą situaciją spręsti ir būtų taip malonu kažkam padėti. Kodėl to nepadaryti? Pirminkė, ačiū, man atrodo, kad tai puikus pasiūlymas. Man atrodo, kad Belgakomas tikrai galėtų pasirūpinti saugiu Skype ryšiu su Snowdenu. Prašom, ponia Robin. kad būtų aišku, yra mm, teisinis bylos nagrinėjimas vykstantis ir ten bus išsiaiškinta, kas įvykdė tos nusikaltimus ir koks turi būti, kokios turi būti sankcijos, kas kaip turi būti nubausta už tai. Toliau yra mūsų mm, privatos gyvenimo apsaugos komitetas, kuris neturi galimybių taikyti sankcijų, neturi tokio juridinio vaidmens. Tačiau mes žiūrime, kaip asmens duomenys yra naudojami, ar nebuvo piknaudžiautais, ar nėra piknaudžiaujama privataus gyvenimo apsaugos teisės aktais. Mes žiūrime, ar nebūtų galimybių kažkaip patobulinti privataus gyvenimo apsaugą. Tai yra du dalykai, skirtingi dalykai visiškai. Yra teisinis tyrimas ir yra mūsų privataus gyvenimo apsaugos komitetas, komisija, kuris analizuoja, ar pažeisti yra privatus duomenys. Mums atrodo, bent jau pagal turimą iki šiol informaciją, kad taip nėra. Mes įvertinome ir Belgakomo mm, pritaikytą saugumo visas priemonės ir visą tai, ką jie padarė. Mums atrodo, kad to pakako. Aišku, dar reikės pažiūrėti, ar, ar tikrai tos priemonės, kurias pritaikė Belgakomas tuo metu, kai sužinojo apie tą incidentą, ar tikrai buvo pakankamos. Mes galvojame, kad jos buvo pakankamos, bet visa kita jau yra palikta teisiniam tyrimui. Ir čia dabar jau Belgijos teismai turi spręsti tą e, klausimą. Jūs nieko nepakvietėt iš uh, teismų, iš, iš teisininkų. Aš esu iš privatos gyvenimo apsaugos komisijos, tai aš pristatau mūsų poziciją. Mes analizuojame, ar buvo piknaudžiauta privatos gyvenimo apsaugos teisės aktais. Mes nesikišame į Belgijos um, baudžiamasias bylas. Iš tikrųjų, byla dar, um, dar vyksta bylos tyrimas, dar neišspręsta, tai dar kol kas sunku kažką pasakyti, kas ką padarė. Aš tikiuosi, kad aš, teis, kaž, aiškiai dabar pasakiau, kad yra aiškus skirtumas tarp tų dviejų tyrimų. Tolesnis klausimas. Ačiū, aš tik norėjau pasiaiškinti, ar jūs galvojate, kad e, tai yra e, svarbus atvejs, galvojant apie privataus gyvenimo apsaugą, ar čia buvo pažeista privataus gyvenimo apsauga, galbūt klientų duomenis ir nebuvo iš tikrųjų pažeisti, bet galbūt jiems buvo kilęs pavojus. Aš mm, Mm, nežinau visų tų taisyklių, kurių, kurias analizuoja jūsų komisija, bet man atrodo, kad šis atvejis turėtų būti jums svarbus, nes jeigu jūsų komisijos darbas yra apsaugoti e, Belgijos žmonių privatumą, tai man atrodo, kad toks atvejis, kuomet buvo kilusi labai rimta grėsmė Belgijos žmonių privatumui, tai man atrodo, šis klausimas turi būti aktuolus jums. Tai gal tiek, aš nenoriu daugiau gaišinti laiko zeer ernstige case op het vlak van informatieveiligheid. Mes nevertiname šio incidento kaip labai rimto privatumo pažeidimo, tačiau matome, kad kažkiek čia saugumo buvo užtikrinta ir nėra jokių įrodymų, kad buvo pažeistas privatumas. Taip, čia yra atitinkama byla, kurią reikia tirti, bet tai ne mums pavaldi byla ir panašu, kad nebuvo iškilęs pavojus klientų duomen, duomenims. Yra dar trys norintys pasakyti, bet prieš tai pranešėjų, kuris papildomą klausimą nori užduoti. Norėčiau trumpai pono Robino paklausti ir taip pat pasakyti, jog suprantame, jog jūs turite tam tikrus tam tikras kompetencijos ribas, kalbant apie privat, privatumą ar panašiai, dėl to mes ir nepakvietėme ir teismų atstovų ir panašiai. Bet norėčiau jūsų paklausti, ar jūs žinote, gal turite informacijos apie kitą infrastruktūrą, teismų infrastruktūrą panašiai, kuri turi prieigą prie kibernetinių nusikaltimų centro Europoje, nes dabar panašu, kad mes įsteigėme kibernetinių nusikaltimų centrą Europole tam, kad būtų sprendžiamos tokios situacijos ir dabar matome, kad susiklostė tokia situacija, kai niekas, nei, jokia valstybė narė nepateikė skundo ir nepasinaudoja šią infrastruktūrą. Ir aš manau, kad tai yra ta bendra tema, kurią išgirstame visuose klausimuose. Taigi nors jūs dirbate šioje srityje, bet puikiai suprantate, kokia yra Belgijos infrastruktūra. Mes ne, ne, nekvietėme, nekviečiame jūsų primiktinai, tiesiog paprašėme jūsų bendradarbiavimo ir ar jūsų žiniomis kažkas dar uh, turi prieigos prie kovos su kibernetiniais nusikaltimais centro ir ar nori tą daryti, nes tam jis ir yra sukurtas. O jeigu ne, tai kodėl ne? Negaliu kalbėti Belgijos slaptų tarnybų vardu. Galbūt jie susisiektų su tuo centru, jeigu tai būtų reikalinga. Aš negaliu prašyti, kad jie tą darytų. Uh, bet e, aš manau, kad čia reikia įvertinti kiekvienos institucijos kompetencijos ribas. Ir kokios kompetencijos tenka europiniam lygmeniu. Čia jau jūsų sritis. Ponas Albrechtas dėl vedimo tvarkos. Atsiprašau, bet aš norėčiau pažymėti, kad dabar gavome patvirtinimą, kad yra slaptų bylų, ką patvirtino ir žurnalistai, aiškiai matome, kad tai yra Junktinės karalystės vyriausybinė ryšių tarnyba. Nežinau, ar jūs tą žinojate anksčiau, bet jeigu ryškėja, kad tai yra teisinga informacija, Belgijos atitinkamų institucijų mes tikėtumėmės ir atviresnių atsakymų. Ar jūs norite, kad Belgakomas tai patvirtintų, ar kad privatumo komisaras tai tą patvirtintų? bet kas galėtų tą padaryti. Tiesiog nuvilia tai, kad galiausiai tokį, tokią informaciją mums patvirtina žurnalistai, einant posėdžiui į pabaigą. Norėčiau, kad privatumo komisijos atstovas trumpai į tai atsakytų ir po to dar tris klausimus išklausysime. Jeigu tai, ką sako žurnalistai, yra teisinga, tiesa, na, labai apmaudu, kad jie gauna informaciją pirmiau už mus, bet mes tikrai neturime jokių įrodymų dėl to, kas yra atsakingas už tą išpolį. Aš irgi norėčiau pasakyti, patvirtinti, kad tokios informacijos neturime ir mes. Dabar žodį suteiksiu Sipel Gomeš Romero Lopes visiems po pusantros minutės. Ir po to išklausysime atsakymų. Ačiū, ponė pirmininkė. Man truputėlį keistai atrodo ši diskusija. Daug kartų šiandien girdėjome, kad nesvarbu, kas įvykdė šią ataką, jis turėjo turėti labai daug resursų, finansinių, techninių organizacijų. Spatome, kad atskira įmonė negali to padaryti. Tai kas galėtų tą padaryti, jeigu ne kokia nors saugumo tarnybą, pasakykite man. Antras dalykas, jeigu tai nebuvo privati įmonė, o saugumo tarnyba, tuomet e, neveikia arba negalima taikyti jos atžvilgių įvairių teisės aktų, kadangi kalba eina apie saugumo tarnybą. Tačiau klausimas yra, kas. E, kas galėtų e, sutelkti paėgas, kad atremtų šios išpolius, jeigu jos jau vykdo e, valstybių narių saugumo tarnybos. Buvo teigiama, kad asmens duomenys nebuvo pažeisti ir panaudoti, tačiau atgalima būtų atmesti galimybę, kad pasitelkus tiek daug resursų buvo įsilaužta į Belgakomo sistemas ir kad uh, E, juose panau, e, pagrobti duomenys e, ilgainiui galėtų būti panaudoti tiek prieš telekomo bendrovės, tiek prieš pačius piliečius, tiek prieš įvairias organizacijas. Pone Gomis, pone Robinai. Kalbėjote, kad neturite jokių duomenų apie didelio masto duomenų perdavimą po įsilaužimo. Ar turite duomenų apie nedidelio masto. <clears throat> Pavyzdžiui, mano telefoninių pokalbių e, duomenų perėmimą arba e, trumpąją žinutę galbūt, kuri buvo perimta, kurią aš siunčiau savo anūkams. Tai manau, kad E, tokio pobūdžio duomenų perimimas taip pat yra labai e, svarbus. Taigi, aš e, manau, kad galėtume visi sutelkti pastangas, kovodami su tokiais reiškiniais. Aš taip pat esu Belgakomo klientai ir esu pasirengusi bendarbiauti su institucijomis tokiamis kaip Olafo tinkamos tarnybos, ponė Romero Lopes. Mes jau daug kartų kalbėjome apie įvairių duomenų šifravimo ar dešifravimo laboratorijų reikšmę. Kiek Belgijoje yra tokių įmonių laboratorijų, kurios šifruoja, dešifruoja duomenis, nes joms tenka didžiulė atsakomybės, turime žinoti, kas tai per institucijos. Taip pat noriu paklausti, ar Jūs, jūs turite atitinkamus įgaliojimus, kad galėtumėte patikrinti, kaip šios įmonės dirba, ar jos naudoja tas pačias technologijas kaip ir jungtinių valstybių atitinkamos tarnybos, nes šios technologijos yra pakankamai svarbios ir gali būti pavojingos. Ačiū dabar e, ponai Robinai, steiksime galimybę atsakyti po to daugia komanstoms. Trumpai atsakysiu atvirkštinė tvarka, kalbant apie duomenų šifravimą aš kalbėjau apie tai, kad informacija, kuri galbūt buvo paimta iš sistemos, yra šifruota ir čia kalba eina ne apie Belgakomo naudojimo šifravimo technologijas, o apie sofistikuotas programinės įrangas E, kurios yra naudojamos tam, kad dešifruotų užšifruotą informaciją. Ir jeigu jūs norite išsiaiškinti, kas tą įsilaužimą įvykdė, tai turite turėti pakankamai technologinių gebėjimų, kad galėtumėte viską dešifruoti ir viską išsiaiškinti, nes kalba mes negalime šių aplinkybių aiškinti būtent dėl to, kad ta kenkėjiška e, programa buvo tokio lygio, tokio šifravimo lygio, kad pirmiausiai reikia ją iššifruoti, kad būtų galima sužinoti, kokio pobūdžio informacija ji e, e, sugebėjo pagrobti ir kam ją sugebėjo perduoti, tačiau e, remdamėsi dabar turimais duomenimis mes negalime teikti, kad buvo perduota didelė, di, perduotas didelis kiekis asmen, e, asmens duomenų apie Vilgakomo klientus trečiosiams šalims. Vilgakomo atstovams žodis atsakyti. Galiu tik patvirtinti, kad šiandien neturime jokių faktinių duomenų apie tai, kad mūsų klientų duomenys buvo kam nors perduoti. Kaip jau buvo minėta, mes žinome, kad e, užšifruota informacija per tam tikrus kanalus pateko į išorę, o kokio pobūdžio ta informacija buvo, tikiuosi paaiškės tolesnio tyrimo eigoje, kalbant apie tai, kas tą įsilaužimą įvykdė. Tai vienintelis dalykas, kurį mes dabar žinome ir galime pasakyti, kad tai buvo tikrai aukšto technologinio lygio kenkėjiška programa. Tam, kad tokią programą galėtumėte sukurti, turite turėti labai daug techninių ir kitokių resursų, tačiau neturime jokios faktinės informacijos apie tai, kas galėjo tokią programą sukurti. Ja. Labai ačiū. Jeigu iš tiesų tai yra Britų žvalgyba, tai jie turėtų turėti pakankamai technologinių galimybių, e, kurias pasitelkius galėtumėte iššifruoti tą, tą programinę, e, tą kinkėjišką programą, poniai Marvei. E, papildomą klausimą tik norėjau užduoti partezama pono Albrechto mintį. Man atrodo, kad nepriklausomai nuo to, kokius e, įrodymus žiniasklaidai pateiktų žurnalistai ar informatoriai visą laiką laikomi gandais. Kodėl mes e, nenumatome galimybės tas vadinamosius gandus pakelti į įrodymų lygmenį. Pavyzdžiui, Snaudeno atveju buvo galima taip padaryti ir Belgakomo bylos atveju mes galėtume tos gandus pakelti į įrodymų lygmenį ir e, pateikti atitinkamus duomenys prokuratūrai tam, kad tyrimas galėtų greičiau vykti. Iš tiesų, jeigu mes tokio pobūdžio įrodymus pasitelktume, taip pat jūs galėtume atsidurti prokuroro akiračiai. Think... Pirmininkė, aš norėčiau pirmiausia padėkoti liudininkams, nes nevertėme jų čia atvykti. Mes tiesiog prašėme jūsų bendradarbiavimo ir jūs priėmėte tą prašymą. Prima facie byla yra parengta ir prokuratūroje buvo nuspręsta, kad pakankamai yra medžiagos bylai kelti. Mes kol kas nežinome, kokie buvo to, tie argumentai, kokie yra, kokios yra bylos detalės. Galime daryti tik tai prielaidas, tačiau kaip politikai mes turime tas prielaidas daryti. Negalime, aišku, visų įrodymų sukaupti dėl to, kad neišklausėme kitosios, kitos bylos pusės, Britų atstovų, dėl to mūsų situacija yra šiek tiek nepilna, neišbaigta ir mes e, negalime gauti tų įrodymų, bet galime daryti šiokias tokias prielaidas, būtent, kad mokomės gan greitai ir suprantame, kad valstybės narės nevertina kibernetinių nusikaltimų centro. Uh, ir yra daug kitų mums išaiškėjusių dalykų šiame komitete, taigi politinių galtinių išvadų aš nepadarysiu, bet tik pasakysiu, kad tai buvo labai naudinga sesija, nes iškėlėme daug aktualių klausimų, žinoma, negavome aiškių atsakymų, tačiau darome prielaidą, kad, darėme prielaidą, kad, kažin, ar galėsime tokias bendras išvadas padaryti. Taigi tiek būtų pabaigai, aš norėčiau padėkoti visiems parlamentarėms, kurie šiandien ketvirtadienį po pietų liko ir klausėsi tų diskusijų ir kurie klausėsi internetu. Pirmininkė dėkoju, aš irgi kaip pirmininkė norėčiau padėkoti svečiams. Mes tikrai nenorėjome apsunkinti jūsų gyvenimo šiandien, bet, kaip sakiau, man yra daugiau klausimų nei atsakymų ir tai nebūtinai jūsų kaltė, bet tikrai apmaudu, kad neturime uh, tyriamųjų galių, galimybės išklausyti žmonių. Tačiau man būtų įdomu sužinoti, ar Belgijos parlamentas ketina atlikti parlamentinį tyrimą ir užduoti tų pačių klausimų jums davus priesaiką, nes yra daug netitikimų šiuo atveju. Uh, jūs teigiate, kad nežinome, kas įvyko, nežinome, kas padarė, než, nežinome, kad, žinome, kad ne, nėra masinis išpolis, tik tai vidinės sistemos buvo paveiktos, o viskas, kas yra žiniasklaidoje, yra spekulacijos, bet kažkoks pagrindas toms spekulacijoms tai turi būti. Kągi. Kitas, paskutinis mano skelbimas, kitas e, posėdis e, pirmadienį, 7 dieną ir tas mūsų klausimas įvyks Strasbūrė. Dėkuoju. No, no, no. It's fantastic that uh, yeah. Mm. Yeah. Yeah. So.